darbo tvarkę, negil pranešimas, veiksmingas teismo sprendimo vykdymas ES skolininkų turtos skaidrumas, pranešėjai žodis, atrodo jos nėra, ne, yra ne, keturios minutės. Na, yra baiminasi, kad uh, maži atlygiai skaudžiai atsilieps vartotojams ir verslui, jo labai nelabai gerai žinoma apie skolininko turtą. Na, problema, problema galima išspręsti tuo atveju, jeigu skolininkas turi turtą ES ir jį galima atsekti per teisinės procedūras Na, komisija siūlo remtis nacionaliniais teisės aktais bei praktikumomis ir tokiu būdu e, galima būtų pagerinti prieigą prie e, gyventojų registrų. Taip pat reikėtų pagalvoti, ar e, teisės įgyvendinimo organams nebūtų verta suteikti geresnės prieigas prie socialinės informacijos. Na, galiausiai E, reikėtų pagalvoti ir apie Europinę turto deklaracijos mintį. Ir tokiu būdu skolininkai turėtų atskleisti informaciją apie savo turtą Europos Sąjungą, jeigu netuomet būtų taikomos nuobodos. Ir manau, kad jeigu bus įvestos, įdėktos paprastesnės, lankstesnės procedūros ES, tai tuos naudos kreditoriams. Na ir jeigu turėtume geresnę prieigą prie informacijos apie turtą, skolininkų turtą ES, tai pagerėtų ir procedūros ir, ir kreditoriui galbūt galima būtų iš karto išmokėti tai, kas jam priklauso, apeinant ilgas procedūras. Tai taip pat pagerintų teisinių institucijų bendradarbiavimą, juola, kad egzistuoja rimtų skirtumų tarp anglosaksų teisės e, ir romėnų teisės. Na ir manau, kad tai turėtų teikiamų poveikių. Taip pat reikėtų nepamiršti duomenų apsaugos bei žmogaus teisė, apsaugos teisės aktų. Na, šiaip buvo pasiekta kompromisu komitete, bet jie jau atspindi kai kurios skirtumus tarp valstybių narių teisinių sistemų. Na, norėtųsi, kad pasiūlymas būtų skaidresnis ir jį kreditoriai galėtų lengviau taikyti. Tam e, reikėtų, kad būtų parengtas ir nuolat atnaujinamas. E, <clears throat> atnaujinamas vadovas, kuriame būtų teikiama informacija kreditoriui. Taip pat labai svarbu, kad iniciatyvos būtų derinamos ir jos, jomis nebūtų siekiama pakeisti nacionalinių teismų uh, kompetencijos. Na, manau, kad e, įgyvendinus šį teisės aktą galima būtų dirbti veiksmingiau ir proaktyviau. Aš manau, kad uh, įgyvendinus šis teisės aktą e, galima būtų pašalinti kliūtis smulkiam verslui, ypač krizės akivaizdoje, kartais jiems trūksta išteklių lėšų, sudėtinga atgauti skolas. Na ir smulkios įmonės bandydamas uh, atgauti skolas kartais susiduria su pernelyg dideliais sunkumais ir našta. Aš manau, kad jeigu norime e, apsaugoti e, rinką, tai tikrai labai svarbu paremti smulkų ir vidutinį verslą krizės akivaizdoje, nes būtent smulkus ir vidinis verslas yra mūsų ekonomikos ramščiai. Tikrai Norėčiau padėkoti kolegoms, renk, padėjusiems man renkti šį pranešimą, taip pat dėkoju kolegoms ir iš kitų frakcijų už jų konstruktyvius pasiūlymus. Labai svarbu, kad šis teisės aktas būtų gyvendintas, kad atitinkami teisės aktai būtų pasiūlymi kiek įmanoma greičiau. Na ir. E, na ir valstybės narės. Uh, kol kas daugiau dėmesio skiria šioje srityje didžiosioms įmonėms. Dabar ko. Ponas komisaras, dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai malonu, kad dabar galiu e, pakalbėti su parlamentu apie jūsų požiūrį šį klausimą. Na, kasgi pastatyti ant kortos, tiek parlamentas, tiek ir komisija sutinka, kad e, problemos bandant užtikrinti skolų išmokėjimą tarp valstybinių lygių e, yra nemenkos ir užkerta kelią teisingumui. Na taip pat e, dabartinėme ekonominėme klimate tai ypač svarbu buvo smulkiam ir vidutiniam verslui. Na ir taip pat pranešime atkreipiamės dėmesį į subsidarumo principą, kas turėtų būti bendrijos tikslas. ES turi daug priemonių, kurių užtikrinta teisingumą tarp valstybiniais atvejais ir taip pat kad būtų priimami tinkami sprendimai. Tačiau kita vertus, e, taryba patvirtinusi bendro pripažinimo teisės aktus e, padės lengviau užtikrinti teisingumą Europos Sąjungoje. Tokiu būdu taip pat galima bus gauti geresnį informaciją apie skolininko turtą. Komisija yra parengusi 2008 m. kovo mėnesį žalę knygą skirtą šiam klausimui. Na ir Taip pat visą informaciją galima gauti atitinkame tinklapyje. Visi sutinka, kad bendrijos lygių reikia priemonių, kurios padidintų skaidrumą šios rytyje, taip pat palengvintų turto išieškomą praktikoje. Atgarsis į žalį knygą buvo gan skeptiškas E, ir labai dvėjojama dėl to, kad skolininkai dažnai yra neskrupulingi ir nenorės atskleisti savo turto. Ir kartai sudėtinga gauti informaciją apie žmonių finansinę padėtį. Aišku, komisija taip pat nori apsaugoti e, privatumą bei asmens duomenis. O e, pranešime raginama, kad būtų pasitikėti pasitelkiami teisininkų iš kitų valstybių narių, bandant atskleisti turtą. Šiaip komisijoje įgyvendinant Stokholmo e, programą e, tai bus vienas iš mūsų prioritetų ir tokią programą mes pristatysime birželio mėnesį. Tačiau kol kas mes ne, pas, nesame numatę renkti kokiu nors konkrečiu teisiniu priemonių po žaliosios knygos. Po atliktų konsultacijų komisija mano, kad e, šiuo pasiūlymu bus e, užtikrinta geresnė prieiga prie nacionalinių e, registrų, taip pat bus numatytos privalomas turto deklaracijos ir kitos priemonės taip pat yra tinkamos siekiant bendrų tikslų. Na, komisija atidžiai atsižvelgs į parlamento pranešimą bei rezoliuciją. Midi. Ačiū balsavimas rytoj vidurdienį. Toliau pagal darbo tvarkę. Ponios Makinės pranešimas peticijų komiteto veiklos metinė ataskaita 2008 metai. Ačiū pirmininkė.